tinkamo žuvininkystės valdymo. Pabaigai norėčiau dar kartą pasveikinti šią savalaikę iniciatyvą. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, ponė e, Damanaki. Rytoj vidurdienį balsuosime dėl šio pranešimo. E, toliau mm, mes pereiname prie pono Sal Salamakio pranešimo dėl viduržėmio jūros žvejybos ir keturiom minutėm žodis pranešėjui. Pone Salafrakos. Ačiū pirmininkė. Gerbiama komisarė, mėly kolegos ir kolegės, aš visų pirma norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie yra šioje salėje, taip pat ačiū ir visiems tiems, kurie man padėjo renkti šį pranešimą. Manau, kad pavyko parengti nuoseklų tekstą ir Mūsų komitete šis tekstas buvo patvirtintas vienbalsiai. Šiandien tenka kalbėti apie žuvininkystės suvaržymus tam tikrose teritoriniuose vandenyse. Ir be abejo, su tuo yra susiję kai kurie ištekliai. Problema e, reikia spręsti, reikia turėti gairias tam, kad žinotumėm, kaip galima būtų spręsti konfliktus susijusių su žuvininkystės suvaržymais. Be abejo, labai e, svarbus yra ES ir valstybių narių teisės aktai, taip pat e, tarptautinė teisė, tarptautinė jūrų teisė ir kitos atitinkamos nuostatos iš 21 šalies tik trys e, e, dar, tik dvi nepasirašė susitarimo, e, tai yra Turkija ir Izraelis. Taip pat tokio susitarimo nepasirašė ir Sirija. Taigi ateityje Reikėtų tokio susitarimo, tokio ginčių sprendimo būdo, kad prisijungtų ir kitos likusios trys šalis. Tokiu būdu visos viduržėmio jūros regiono šalis laikytųsi vienodų taisyklių. Atlikta kontrolė rodo, kad galima užtikrinti geresnę apsaugą, jeigu yra patikimi gerai veikiantis teisės aktai. Aš tikrai norėčiau, kad Ir beje, tai e, rašau ir savo pranešime, kad e, vandenyse vyktų geresnė kontrolė atsižvelgiant į šalių teisės aktus. Be abejo, visą laiką reikėtų nepamiršti ir subsidiarumo principą. Valstybės narės taip pat e, norėtų ginti savo interesus Galbūt čia reikėtų ieškoti sprendimų ir e, žemesnių lygmenių. Aš norėčiau padėkoti komisarį už visas pastangas e, siekiant įtraukti e, šios klausimus į bendrą strategiją. Buvo jau atlikta studija, tyrimai, kiek kainuotų tokios iniciatyvos dėl ginčių sprendimo įgyvendinimo. Atlikti tyrimai rodo, kad e, iš tikrųjų e, tokie ginčių sprendimo būdai e, labai prisidėtų prie ekonomikos augimo tame regione. Dabar prašau žodžio procedūrą. Pirmą kalbės ponas Stir. Tai Norėčiau pasveikinti pranešėją su juo atliktų darbu ir atkreipti dėmesį į du dalykus, kurie, manau, yra labai svarbus. Pirmiausia, reikia nepamiršti tarptautinių teisių ir pasienio konfliktus jūrų zonose, kaip sakome, rezoliucijos projekto trečiajame straipsnėje. Taip pat reikia nepamiršti į jungtinių tautų jūrų teisės nuostatas. ir parlamento rezoliucijoje reikėtų e, paminėti 61 tos konvencijos straipsnį ir e, taip pat reikia pagalvoti, kaip išspręsti Kroatijos ir Slovenijos e, problemas ir 15 straipsnis taip pat yra svarbus. Kalbant apie išskirtinės ekonominės zonas, reikia dar sėkiai įtvirtinti Europos principą ir arbitražo teismas leis apsaugoti žvejybą viduržėmio jūroje. Hvala lijepo. U svom izvješću izvjestitelj Salvarakos ispravno uočava da se u sredozemlju odvija... Ačiū pirmininkė savo pranešime pranešėjas kalba apie tai, kad viduržėmio jūroje yra labai intensyvus eismas ir tai kelia pavojų jūrai. Taip pat turime nepamiršti miestų plėtros paliai viduržėmio jūros pakrantės. Viduržėmio jūros regionas, regionų reikalinga, reikalingas integruotas valdymas, kalbant ir apie ES valstybės narės ir trečiasias šalis. Tik tokiu būdu mes galime išvengti galimų konfliktų. Adrijos jūroje, kur jūrų fondas irgi turi būti tinkamai valdomas, siekiant užtikrinti tausią žvėjybą. Pakrančių zonos ir kai kurios salos, e, kur, kurios yra apgyvenintos labai e, negausiai, tai yra Kroatijos, e, Kroatijai priklausančios salos. E, čia irgi reikalingas labiau integruotas požiūris, integruota strategija, reikia nepamiršti ir ekonominio matmens, kalbant apie žvejybą ir jos įtaką vietos gyventojams gospodine predsjedniče kao zastupnica iz hrvatske države koja gospodari najvećim dijelom istočne. ačiū pone pirmininke aš esu iš kroatijos ir kroatija turi didelę pakrantę tai reiškia kad gyventojai išgyvena iš žuvininkystės žvejybos ir žuvininkystės žvejybos apsauga mums yra labai svarbi sritis. Pritariu šiai rezoliucijai, kurioje yra kalbama apie perdėm intensyvę žvejybą. Kalbant apie išskirtinės ekonomin, ekonominės zonas, visos valstybės narės turi apsaugoti savo teritorinius van, vandenis, bendradarbiaudamos tarpusavyje ir mes kartu galėtumėme sumažinti perdėm intensyvę e, žvejybą ir numatyti ilgalaikės priemonės, taigi sveikinu komisiją e, parengu šį pasiūlymą ir tai, kad yra pasiūlyti konkretūs dalykai ir mes konkrečių dalykų siūlome ir savo rezoliucijoje. Dėkuoju. Također se želim e, pridružiti svim pohvalama oko... Dėkuoju, aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją atlikus puikų darbą. žvejyba yra tas sektorius, kuriuo sukūriamos naujos darbo vietos, tai yra mytybos šaltinis, proteinų ir baltymų gavybos šaltinis. Taigi tai yra labai svarbi sritis. Aš esu iš miesto, kuris yra palei Adrijos jūrą, jūros pakrantėje. Ir tikrai mums, mes pasigendame tvarios žvejų, tvaraus žvejybos ir žuvinkystės valdymo ir taip pat pakrančių zonų valdymas yra labai svarbus e, elementas, kalbant ir apie miestų plėtrą ir apie tai, kad reikia apsaugoti aplinką. Taigi svarbu parengti strateginę viduržėmio jūros e, regiono programą ir taip pat apsaugoti ir išteklius Adrijos jūroje ir aš visapusiškai pritariu tai procedūrai, kurie yra siūloma. Ponas Milan. Komplimenti Salavagos, kad fatto un ottimo lavoro. Ačiū, aš norėčiau padėkoti e, pranešėjai, kuris tikrai puikiai padirbėjo. Gerbiama komisarė, man atrodo, kad tema yra tikrai gana paprasta kaip vyksta iniciatyva. E, Tarkime, Europos parlamentas pasiūlo kažkokią temą ir tuomet tikisi, kad komisija pateiks pasiūlymą. Aš norėčiau pateikti pasiūlymą dėl to, kaip komisija turėtų žvelgti tokią iniciatyvą, kokio požiūrio turėtų e, laikytis. Dabar situacija viduržėmio jūros regione yra tikrai tamta per, tikriausiai labiausiai tamta per visą šimtmetį, bet regionas yra paliktas likimo valiai. ES rūpinasi savo ES valstybių narių interesais, bet e, e, yra ir 14 kitų šalių šiame regione, kurios nepriklauso ES. Joms tarsi netaikomas jokios taisyklės, išskyrus tik tais tarptautinės kon, e, konvencijas. Aš manau, kad ES turėtų uh, formuoti e, bendrą politiką, atsižvelgdama ir į tas šalis. Dabar, ką tik kalbėjome apie susitarimą su Mauritanija, tai yra susitarimas dėl e, žvejybos. Aš manau, kad ES turėtų imtis labai panašių iniciatyvų ir sudaryti žuvininkystę susitarimus su viduržėmio jūros e, regiono šalimis. Na ir tokiame susitarime, tokiuose susitarimuose turėtų būti uh, E, laikomasi tokių pataisyklių, kaip ir Europos Sąjungoje. Aš tikrai tikiuosi, kad e, pono Salavrakos iniciatyva susilauks paramos komisijoje. Ir aš, pirmininkė, tikrai baigdamas noriu padėkoti už tai, kad leidote man kalbėti ilgiau, negu kad buvo skirta. Ačiū. Iš tikrųjų, būtent dėl to ir e, leidau Jums pasakyti. O dabar, poniai komisariai, žodis. Ačiū, pirmininkė. Garbus nariai, ponios ir ponio, ponai, e, sveikinu pono Salavrakos pranešimą ir taip pat pritariu jo situacijos analizai. Visi sutinkame, kad vandeninai ir jūros yra augimo ir vystimosi šaltinis, o ir taip pat reikia užtikrinti tvarų jūrų išteklių naudojimą, o tam reikia patikimos administracinės bazės, geros valdysenos, efektyviai valdyti išteklius, juos stebėti, taip pat kontroliuoti ir vykdyti atitinkamas regioninės priemonės. Ir viduržėmio ir juodojo jūros susiklostė nerima kelianti situacija ir dėl to reikia, kad Europos ir regioninių lygmenių būtų imtasi veiksmų. Turime atlikti savo namų darbus ir įgyveninti savo pačių teisės aktus, ar tai būtų žveninkystės ar aplinkos srityje. Tačiau pritariu ponui Milanai, kad privalome taip pat siekti. Uh, paskatinti ne ES partnerius laikytis tų pačių tausios žvejybos principų ir vengti ginčių, ar bent jau juos išspręsti taikiai. O tai ne visada labai lengva padaryti. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma iš pakrančių valstybių prie abiejų jūrų ir viduržėme ir juodojo jūroje nėra ES narės ir kad išskirtinės ekonominės zonos netaikomos viduržėmio jūroje, turime ir toliau tęsti sustiprintą bendradarbiavimą, taip pat dialogą bei vykdyti regioninės strategijas ir iniciatyvas. Tai vienintelis būdas eiti į priekį. Dabartiniai daugia šaliai forumai parodo, kad uh, tokie kaip tarp bendroji žuvininkystės komisija viduržėmio jūrai, taip pat Barcelono ir Bukarešto jūrų konvencijos pasiteisina, ypač e, dėl to, kad jas pirmiausiai gyvena Europos Sąjunga. Pavyzdžiui, mes dabar ėmėmės iniciatyvos ir siekiame dar labiau skatinti, paskatinti e, GFCM peržiūrą. Reikia patoblinti šią organizaciją, reikia pa, geriau rinkti duomenis, kuriais remiantis galima būtų teikti tinkamas mo, mokslinės rekomendacijas, taip pat renkti kompetitingus žuvų išteklių valdymo planus. Aš uh, Apsilankiau Turkijoje, Rusijoje, Ukrainoje, tai yra trečiosios juodosios jūros šalis ir paraginau surenkti atitinkamą konferenciją Šiuo klausimu komisija ir toliau vaidina sutarčių saugotojo dėrybininko ir koordinatoriaus vaidmenį, tačiau valstybės narės ir šalis partneris taip pat turi mm, padaryti savo darbą, siekiant e, tausios žvėrybos, e, nepaveikiant aplinkos. Pavyzdžiui, mūsų valstybėse narėse kartu su komitet, komisija įgyvendinama iniciatyva skirta Adrijos ir Jonijos jūrų zonoms ir ten galima jau išspręsti susiklošusias problemas. Išskirtinių ekonominių zonų nustatymas yra valstybių narių kompetencija. Jos taip pat turėtų bendradarbiauti tarpusavėje ir su partnerėmis šalimis, kad pagerintų išteklių stebėseną ir koordinavimą. Neseniai atliktas tyrimas išskirtinio ekonominių zonų juodoje jūroje nustatymo klausimų, kurį užsakė komisija, aiškiai parodo, kokia būtų svari nauda, jeigu pakrantės valstybės laikytųsi savo teisų numatytų Junktinių tautų jūrų teisės konvencijos. Mes pasisakome už tai. Ir Dabar aš e, kaip tik svarstau galimybę pradėti vykdyti dar vieną iniciatyvą, kuri paskatintų valstybės narės e, maksimaliai pasinaudoti savo teisėmis ir prievolėmis e, pagal dabartinį išskirtinio ekonominių zonų režimą, kad pagerintų tvarų gamtinių išteklių e, naudojimą ir paskatintų augimą. E, ypač viduržėme jūroje reikalinga tokia iniciatyva. Ir baigdama noriu pasakyti, kad sveikinu šį svarbų pranešimą ir vertinu, kad pripažįstamas ir komisijos vaidmuo e, skatinant struktūri, struktūrizuotą dialogą su trečiosiamis šalimis. Noriu patikinti Jūs, kad komisija padarys viską, kad būtų pagerintas juodosios ir viduržėmio jūros išteklių valdymas ir stebėsena. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Nu, e, balsuojama bus rytoj vidurdienį. E, e, rytoj pratęsime plenarinę sesiją nuo pusės devinių iki 11 val. vakaro. Darbo tvarkė buvo paskelbta, o dabar darbas baigiamas.